Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gerbiamas ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Man tenka didžiulė garbė pasveikinti ponę Nadiją Murat ir Lamiją Hadži Bashar Europos parlamente Sakharovo premijos lauretes dvi iškilmingas jaunas moteris, kurios kovoja nuožmėje kovoje ir kurioms mes numatėme paskirti Sakarovo premiją šiandien šioje plenarnėje sesijoje. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, prašau sėsti į vietas ir norėčiau pasiūlyti jums susipažinti su trumpa vaizdo medžiaga. Audio dimanche, il va dove? Che è il duo che mangiamo.